Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ačiū. Kai praeitą savaitę pasakiau, kad laukiu vėl susitik, laukiu tolesnio susitikimo su jumis, angliškai sakoma, atsargiai reikia reikšti savo norus. Taigi vėl atvykau, džiaugiuosi vėl čia būdamas ir aš laikyčiau tai kaip avansiniu mokėjimu to, kas tikiuosi bus ilgalaikiai ir vaisingi mūsų bendro darbo santykiai. Tikiuosi, kad e, gavote mano detalius atsakymus į 23 papildomus klausimus, bet pradžioje aš norėčiau jums leidus šiek tiek atsitraukti nuo dabartinių laikų ir paprašyčiau jūsų įsivaizduoti, kas būtų, jeigu dabar būtų 2019 metai. Taigi artėja nauji Europos parlamento rinkimai. Į pabaigą eina Junkerio komisijos kadencija, arba turėčiau pasakyti, eina į pabaigą pirmoji, pirmoji Junkerio komisijos kadencija. Koks būtų mūsų signalas, kurį siūstumėme rinkėjais, ko mes pasiekėme dirbdami kartu finansų srityje? 2019 metų situacija Europa Europoje atstatytas augimas, nedarbas mažėja, ypatingai jaunų žmonių tarpe. Pagrindiniai socialiniai, ekonominiai sunkumai, kurias, kuriuos patyrė daug valstybių, ypatingai pietryčiuose ir pietvakariuose, eina į pabaigą. Ekonomika sveikesnė, ES stipresnė, darnesnė, geriau reaguojanti į ekonominius ir politinius piliečių lūkesčius ir iššūkius. Ir mūsų sąjunga ir toliau yra 28 valstybių narių šeima, įskaitant ir Jungtinę karalystę. Mes atnaujiname finansinį stabilumą, sukūrėme stiprią bankų sąjungą, kuri savo ruoštų suvaidino svarbų vaidmenį tam, kad geriau būtų suvaldoma eurozona ir kad euras taptų vis stipresnė pasaulinė valiuta. Daugiau valstybių narių, padėjus komisijai, nusprendė įstoti į bankų sąjungą. Pasitikėjimas apibendrina visų veikėjų santykius, remiantis gerai nusistovėjusiomis bendromis taisyklėmis. Ne jok, joks bankas nėra per didelis, kad žlugtų. Mes užtikrinome ES bankų sistemos įvairovę, bankai, bankų buhalternės ataskaitos stipresnės ir išmokamos paskolos ekonominėms objektams, objektams, nes e, įgyvendinta teisingai struktūrinė reforma. Piliečiai pasitikė bankais, kadangi yra įsitikinę, kad jų indėliai yra saugus. Centrinis bankas pripažįstamas kaip pasaulinės klasės prižiūrinti instituciją. Patikrinimai nepalankiausiomis sąlygomis duoda atitinkamų rezultatų. Vartotojai vis labiau naudojasi galimybę rinktis saugius naujus produktus mažesnės, mažesnėmis sąnaudomis, kalbant apie pensijas ir draudimo polisus. Praėjus 60 metų po Romos sutarties mes galiausiai matome, kaip išryškėja bendra kapitalo rinka. Kapitalo rinkų sąjunga yra bendros taisyklės, kurios vartotojams ir investuotojams užtikrina pasitikėjimą uh, tinkamą pagrindą integruotai, gerai reguliuojamai, skaidriai ir likvidžiai kapitalo rinkai visose 28 valstybėse narėse. Bendrai paėmus, Europa didžiuojasi savo finansinių paslaugų reguliavimo sistema, kur yra užkertamas kelias neatsakingai rizikai ir ankstės netolimos praeities klaidoms. Tačiau įmonės gali siekti inovacijų ir išmoningai investuoti. Mes taip pat didžiuojamės savo vaidmeniu, kuriant stiprius tarptautinius standartus reguliuojant pasaulio finansinį sektorių. Tai yra pripažįstama ir plačiai taikoma, įskaitant ir naujai besivystančiose ekonomikose. Ir tikriausiai ypatingai aktualu tai, kad 19 metais mes didžiuojame savo vaidmeniu nes auga mūsų MVI, jos gauna prieigą prie finansų, remiantis nuopelnais, o ne remiantis savo buveinės šalimi, nes būtent MVI sukuria daugiausia darbo vietų ir meta iššūkį status quo, dėl to mūsų visuomenė ir mūsų ekonomika yra saugesnė. Ir piliečiai dirba tokiuose įmonėse ir gauna geresnę prieigą prie finansų ir E, sėkmingai darbuojasi MVI sektoriuje. Kągi grįžkime į 2014 metus. Aš jokių būdų neapsimetinėjau, kad e, kelyje nebus duobių. Žinau, kad yra griežtai manančių ir nenorinčių atsisakyti savo nuomonės, tačiau aš manau, kad galime piešti optimistišką ateities paveikslą, nes daug tų reikalingų elementų jau turime. Ir jeigu dirbsime iš vien, jeigu laikysime savo kurso, aš manau, kad mes sukursime atsparesnę, stabilesnę, pasa pasaulinę prasme konkurencingą finansinių paslaugų e, sektorių kur bus galima gauti kur kas geresnių rezultatų piliečiams ir verslui. Ir jeigu tą darysime, nes finansinis stabilumas yra iš ankstinė sąlyga makroekonominiam stabilumui ir augimui, tuomet e, iš esmės prisidėsime prie ekonominės eurozonos sveikatos ir prisidėsime prie visos ES ekonomikos. Taigi iš ties tam prireiks daug bendrų pastangų, bet aš žinau, kad šis komitetas ypatingai yra prie to pripratęs. Aš noriu tęsti Mišel Barnie darbą, kurti pasitikėjimą ir bendradarbiavimą tarp komisijos ir parlamento ir žinoma su taip pat tarp valstybių narių. Nuo lapkričio pirmosios dienos, jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, aš įsipareigoju labai dėl labai paprasto dalyko. Aš būsiu Europos komisijos narys, dirbantis visiems 28, visoms 28 valstybėms ir dirbsiu daug, kad pasiekčiau, jog ši vizija taptų realybę. Ačiū.